Cari colleghi, diamo inizio alla sessione per la parte relativa alle votazioni. Kolegos, prasidės balsavimas, bet prieš tai norėčiau Jūs informuoti, kad ekonomikos komitetas įteikė mums parlamento patvirtinto teksto protokolą ir jis bus pridėtas prie šios dienos posėdžio protokolą pagal atitinkamą darbo tvarkos taisyklių taisyklę. Ir e, laikysime tą protokolą patvirtintų, nebent per ateinančias dvi dienas kas nors paprašytų dėl jo surenkti balsavimą.